ähm, zu erfahren, mit zu diskutieren und dann in guten Kompromissvorschlägen einzuarbeiten. Vielen Dank. Thank you very much. Thank you, Mr. Arimon. Uh, now we'll follow the following procedure. I'll give the floor to the shadow rapporteurs. Uh, together we have uh, with us the representative of the Committee of the Regions, who is a rapporteur on the opinion on the same subject. Uh,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 it is advisable to increase the annual advance payments, which will result in faster reimbursement of beneficiaries' expenses. Further consideration should be given to looking for further amendments simplifying the rules. Thank you. Thank you very much. Mr. van Miltenburg, you have the floor. Ja, dank u voorzitter. En ik wil uh, allereerst uh, de rapporteur bedanken voor de hele snelle levering. Want uh, het is niet evident om helemaal in een zomerperiode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 I don't see Ms. Anderson. Anybody on behalf of her? No. So I give the floor to Mr. Roppe. Mr. Roppe, you have the floor as a shadow rapporteur. Three minutes, please. E, Dėkuoju už suteiktą žodį. Iš tikrųjų, e, klausimas, kurį svarstom, jis labai siejęs ir su visai eilė klausimų dėl apskritai 21-27 e, pinigų mažinimo. Tai ir e, šitas, šita, sakykime, reglamentas ir sanglaudos, ir žemės ūkio, ir kiti. Ir klausimas iš tikrųjų, kaip komisija bandys šitą klausimą spręsti kartu su valstybėm narėm. Ar tai paliks tik tai tie, kad mes garsiau pakalbėsim ir tuo maždaug viskas pasibaigs. Aš manau, kad pateikti e, pranešėjo įrodymai tikrai pakankamai aiškus ir suprantami ir reikalingi ir tai, kad e, šita programa naudojasi dauguma šalių arba visos šalis ir jos e, sprendžia tos klausimus, kurių negali spręsti pagal kitas programas. Tai jinai neturi jokios, sakykime, abejonės, kad šita programa turėtų būti likti panašam lygyje e, apskritai, kalbant apie apie finansavimo e, lygį, tai žinoma šiek tiek liūdna, kad e, reiškia, bandoma e, prisimti naujus iššūkius, naujam iššūkiam pinigų nenorima ieškoti, o bandoma ieškoti iš jau esamų programų arba iš esamų planų, juk tiek valstybės narės, manau, tiek regionai, tiek apskritai, sakykime, įvairūs partneriai E, nekuria tų programų per vieną dieną ar per vieną mėnesį, tai jos e, kūrėsi nuolatos ir, ir turi savo strategiją, susikūrė ir taip toliau. Ir kada taip labai stipriai keičiasi finansavimas, tai praktiškai labai daug darbo, kuris jau būna padarytas, jisai tampa kaip ir niekiniu nereikalingu. Todėl e, manau, kad iš tikrųjų mes turim E, ieškoti motyvų, kaip įtikinti valstybės narės, kad vis dėlto naujiems e, darbams būtų rasti nauji pinigai, o ne, sakykime, esamų pinigų sąskaita. E, tai tikrai būtų pakankamai, man atrodo, nesažiningas kelias, tai būtų kelias į niekur tas nevedantis ir kaip tik daugiau nevienijantis, nesolidarizuojantis, o daugiau nešantis įvairių tarpusavio prieštaravimų. Todėl tikrai prisidedu prie tos nuomonės, kad e, šita programa yra gera reikalinga, man ir pačiam teko asmeniškai su jie susidurti. Aišku, galbūt e, jos e, įgyvendinimas nėra toks paprastas kaip kitų valstybinių nacionalinių programų, daugiau, e, sakykime, reikia padirbėti su partneriais, bet tai iš kitos pusės ir praturtina tas bendradarbiavimas tarp regionų, tarp valstybių, tarp e, įvairių, sakykime, bendruomenių ir taip toliau ir didina tokiu atveju sanglaudą ir didina patirtį partnerių ir visa kita. Tai jinai neša keliariopą naudą, ne tik tai tą naudą, kuri padaroma iš konkrečių investicijų arba konkretaus projekto, bet ir tas e, bendradarbiavimo, susitikimo, patirties keitimosi e, nauda yra be galo reikalinga ir jinai labai svarbi, sprendžiant ir tuos klausimus, kurie susijęs su projektu ir visai kitus klausimus, nes paprastai partneriai susitikę, jie pasidomi ir visais gyvenimo klausimais, visais gyvenimais aspektais. Todėl tikrai manau, kad e, labai įdomu bus užgirsti regionų komiteto nuomonę ir manau kad visi bendrom jėgom turim apie tai kalbėti kaip mums išlaikyti panašų finansavimą kuris buvo ačiū Thank you very much. Ms. D'Amato, I don't see her and nobody from the group to speak on behalf of her. Um, so here we stop with the opinion of the shadow rapporteurs. I have two more requests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 Ačiū gerbiamą pirmininkę. E, iš tikrųjų, aš irgi prisidedu prie padėkų pranešėjų. Tikrai e, pasiūlyti labai svarbus ir labai reikalingi ir argumentuoti punktai su konkrečiais skaičiais, konkrečiais procentais. Ir tikrai praktiškai, na, visą tai gyvendinus būtų e, puikus galutinis dokumentas, kuriuo mes tikrai galėtumėm džiaugtis ir kitam laikotarpiu padaryti dar didesnį Europos, sakykime, sanglaudos šuolį. E, iš tikrųjų, e, keletą tokių minčių norėčiau vis dėlto papildyti ir džiaugiuosi, kad dalyvauna komisija, gal komisija galės iš karto ir pakomentuoti. Kadangi kalba eina apie visų regionų politiką, tai e, Lietuva ir dar, kiek žinau, keletą šalių, beros trys šalis, yra prieėmę sprendimą dar 16 metais, kad e, kitam laikotarpiui e, užbaigti su vieno regiono politika, tai yra, kad e, atsirastų ir valstybei nariai regioninė politika. Ir skirtumas anglodai vyktų ne tik tai tarp valstybių narių, bet ir pačioje valstybėje nariai. Ir 17 metais komisija pritarė tokiam sprendimui, 18 e, metais įsiteisėjo naujas regioninis suskirstimas, bet dėja savo e, reiškia, pasiūlymus pateikė pagal seną, šiuo, e, jau šiuo metu nebegaliojantį regioninį suskirstimą. Todėl tikrai bandysiu aš teikti šitą siūlymą, kad tie sprendimai dėl naujo regioninio suskirstimo dėl NUTS 2 regionų, kurie įsteigti 16, 17, 18 metais, jie turėtų būti įtraukti, nes priešingų atveju, e, jeigu mes nedarysim ES mastu, bus padaryta tik valstybės narės mastu, tai nebus to efekto ir skirtumai tarp e, regionų valstybei nariai, jie nesumažės, o tik tai padidės. Todėl e, iš tikrųjų manau, kad komisija turėtų surasti e, na, lankstumą ir įtraukti būtent e, tuos regionus, kurie priėmė sprendimus, kad atsirastų, yra atsiradę jau konkrečiai nauji NUTS 2 regionai. Tai iš tikrųjų pritariu ir tiems pasiūlymams, apie kurie mus buvo kalbėję ir apie sanglaudą, ir apie, reiškia, ir, ir, ir, aiškiai, infrastruktūros tinklų priemonės ir taip toliau. Ačiū. Thank you very much. Now I give the floor to Mr. Van Miltenburg. The floor is yours. Ja, dank u voorzitter. Uh, heel kort. Uh,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 Keletą minučių, ačiū pirmininkė. Tikrai manau, kad labai svarbu dabar apsikeisti nuomonėmis, kad e, pasiruošti e, dokumento rengimui. Ir, na, žodžiai supaprastinimas, lankstumas yra labai gražų žodžiai, bet e, kada mes juos sudedame krūvą, tai dabar kam tą supaprastinimą norim padaryti? Komisijai, valstybei nariai ar regionui? Jeigu įdedam lankstumą, tai padarysim Europos mastų supaprastinimą, valstybė narė pridės saugiklių ir regionui dar bus sudėtingiau, dar daugiau bus biurokratizmo. Todėl e, tikrai turėtumėm labai atsargiai elgtis ir, ir apsispręsti, kad tiek, kiek e, galima centralizuotų europinių mastų, tiek, kiek e, vietinių valstybės mastų ir regionų mastų. Nes, kaip jau buvo kalba, kad E, skirtumai yra dideli tarp valstybių, bet yra didžiuliai skirtumai ir valstybėse narėse. Tai tie skirtumai siekia ne 10-20 procentų, bet 3-5 kartus. Tai iš tikrųjų e, mes dabar juk kalbam, kad pinigų tai bus mažiau. Aš e, manau, kad mes dirbsim, kad pinigų išliktų panašiai, bet net ir šūkis jau yra su mažiau daugiau. Tai jeigu norim padaryti su mažiau daugiau, Tai jeigu nedarysim europinio reguliavimo, tai gali būti su, su mažiau dar mažiau. Tai iš tikrųjų manau, kad e, labai svarbu e, vienas dalykas, e, e, kas ir, ką ir pranešėjas minėjo, iš tikrųjų e, apsibriežti tą teritorinę e, reiškia dimensiją. Tai apsibrėžus konkrečiai teritorinę dimensiją mes jau galime tada kalbėti apie bendrą finansavimą. Nes e, jeigu vienodai bus bendra finansuojama ir turtingesniam regione, ir, ir e, bednesniam regione, tai tada skirtumai tarp regionų, kaip ir minėjo Berlyno atvejai, jie dar daugiau didės, nes, e, sakykime, valstybei nariai ten 80 e, procentų ES vidurkio ir bendrafinansavimas vienodas, o tarp regionų skirtumai didžiuliai. Todėl e, šitą klausimą tikrai reikia šitoje vietoje spręsti ir mes tikrai turim susitarti, kad, e, jaustų, kad galėtų prie tų fondų, prie tų galimybių prieiti visos ES e, vietovės, visos ES valstybės daugmaž e, sprendžiant pagrindinius klausimus, svarbiausius, kurie iškelti. Ačiū. Thank you very much. Other comments from the members? Mr. Van Nistelrooy. Yes, can, can, I, can I have a request to the rapporteur? If I understood you correctly, you said that the, the, the